paskelbti pirmąją, pirmąjį balsavimo raundą, bet prieš tai suteiksiu žodį ponui Laurent Vince, kuris paprašė žodžio pagal 59-osios taisyklės ketvirtąjį punktą dėl sugražinimo į komitetą e, tarp institucinėms dėryboms e, Europos piliečių iniciatyvą e, dėl ypač dėl informacijos rinkimo, tikrinimo ir pristatymo terminų, atsižvelgiant į COVID-19 epidemijos situaciją. Labas rytas, ponė pirmininkė. Norėčiau E, pakomentuoti 788 reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytus terminus dėl e, informacijos e, rinkimo. E, mes norime sugražinti šio, e, šių nuostatų peržiūrą komitetui, atsižvelgiant į tai, kad dabar vyksta e, COVID pandemija. Pirmininkė, dėl šio nario patikto prašymo balsuosime. Tas e, punktas bus sutrauktas į balsavimo sąrašą paskutiniu punktų. Balsavimas vyks nuo 9, nuo 9 iki 10 val. 15 minučių. Balsuosime tai, to, taip pat kaip ir ankstesnėmis dienomis. Visi balsavimai bus vardiniai. Nariai turės galimybę pasitikslinti savo balsavimo rezultatus ir balsavimo rezultatus e, dokumente, kuris bus paskelbtas plenarinių posėdžių svetainėje. Balsavimo motyvų paaiškinimas gali būti pateiktas raštu ir e, šimties tvarka bus priimtini tik tokie paaiškinimai, e, kurių tekstas neviršis 400 žodžių. Taigi balsavimo raundas prasideda turite laiko balsuoti iki 10 val. 15 minučių, o balsavimo rezultatus paskelbsime 13 val. 30. Az első napi rendi pont megvitatására 9 óra 10. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas e, numatytas 9 val. 15 minučių, taigi dabar pertrauka iki 9.15. Jó napot kívánok! A parlamenti ülést... Labas rytas. Tęsėme mūsų posėdį. Ir kitas mūsų darbo tvarkės punktas - komisijos pareiškimas dėl žemės grobimo ir miškų naikinimo Amazonėje. Norėčiau informuoti parlamento narius, kad Šioms diskusijoms e, pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio nenumatyti, bei nebus galimybės užduoti klausimų pagal mėlynąją kortelę. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Sinkevičiui komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. E, Amazonės atogražų miškai e, yra unikalūs. Tai labai svarbi teritorija mūsų planetos bioįvairoviai ta teritorija labai svarbi ir vietos gyventojams, kurie ją vadina namais ir yra priklausomi nuo, nuo dėl to, kad ten gyvena savo tradiciniais metodais. Amazonės e, miškai e, reikalauja e, šalių, kuriuose jie yra bendradarbiavimo, juos valdant, iškylantis iššūkiai susiję ir su socialiniais ir kultūriniais aspektais, taip pat su tokiais veiksniais kaip skurdo paplitimas, korupcija, korupcija ir žmogaus teisų pažeidinėjimais. Vietos gyventojai, Amazonės baseino vietos gyventojai gyvena pasaulyje geriausiai išsilaikiusioje e, e, šioje teritorijoje. Jie, jie turi būti sprendimo Amazonės baseinė dalimi. Reikia ne tik kovoti su pasauliniu bioįvarovės praradimu ir klimato kaita, bet ir kovoti su skurdu, jį naikinti. Atsižvelgiant į plataus masto užmojus išdėstytus žaliojo virsmo susitarime ir stra strategijoje iki 2030-ųjų ES yra pasiruošusi kovoti su miškų naikinimu. Esame pasirengę prisimti lyderio vaidmenį tarptautinėje arenoje ir siūlyti politikos bei bendradarbiavimo sprendimus. Pasauliniu mastu ES darys spaudimą, kad po 2030-ųjų būtų patvirtintas e, ambicingas e, globalinis aplinkosaugos planas, kad būtų atkurti e, reikalingi ištekliai ir e, apsaugoti. Taip pat šiame plane numatyti tos priemonės e, išsaugoti miškus, kovoti su jų nikimu, kaip, nurodyt, kaip ir konstatuojama ES bioįvairovės strategijoje. Mes toliau remsime veiksmus kovojant su miškų naikinimu ir maiškų, miškų nikimu, kaip numatyta Paryžiaus klimato susitarime. Taip pat ir e, toliau laikydamiesi įsipareigojimų e, skatinti valstybės narės nešti, įnešti nacionalinį įnašą į miškų naikinimą, kovą su miškų naikinimu bei e, miš, kovą su miškų nikimu dėl ES politikos. Komisija e, rengė visą eilę veiksmų skirtų kovai su miškų naikinimu, tai testiniai žingsniai po mūsų pareiškimo dėl e, ES e, dėl pasaulio miškų atkūrimo patvirtinto 2019 Liepos mėnesį. 2021 komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą bei kitų priemonių planą, kaip e, mažinti gaminių naudojimą, gaminių tiekimą į rinką, kurie prisideda prie miškų naikinimo, kaip užtikrinti deramą verčių grandinę. Dabar e, atliekame poveikio vertinimą. Tos priemonės galėtų apimti laisvanoriškus pramonės sektoriaus įsipareigojimus, e, privalomą žymėjimą etiketėmis, prievolę e, atlikti e, atidžią patikrą bei dvišalės sutartis bei kitas priemonės. Mes sveikiname Europos parlamento įsipareigojimą taip pat dirbti šioje srityje ir lauksime ponios Burhardt pono, rengiamo e, pranešimo projekto ir jo patvirtinimo, kai jis bus patvirtintas, jį atidžiai išanalizuosime. Kovodami su miškų naikinimu turime labiau dirbti su privačiu sektoriumi, ypač Europos Sąjungoje turime e, užsitikrinti e, rimtesnius įsipareigojimus, siekti tvarumo. Kaip informuota bioįvairovės strategijoje, komisija 2021 pas, pateiks naujų iniciatyvų dėl atsakingo įmonių darbo. E, tai bus numatyta prievolė e, laikytis atidaus ir atsargaus veikimo. Taip pat kursime e, daugia e, daugia pakopę e, aktyvistų platformą, kuriame bus informacija taip pat ir apie pasaulinę miškų situaciją. ES yra pasirengusi dirbti su partneriais ir remti šalių partnerių pastangas kovojant su miškų naikinimu Amazonėje. Vietos e, gyventojų, Amazonės gyventojų interesai, jų apsauga yra viena tarp svarbiausių vertybių, kuriomis paremtos e, Europ, paremti ES santykiai su kitomis šalimis, taip pat ir Amazonės baseino valstybėmis. Tai taip pat numatyta mūsų politinėme dialoge ir bendradarbiavime. Mūsų politinis dialogas neapsiriboja vien centrinė vyriausybė. Mes įtraukėme įvairiausius interesų atstovus, taip pat e, regiono, vietos valdžią, e, pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas, progresyves organizacijas. Mūsų dialogas užtikrins sėkmę. Laisvos prekybos susitarimai su šio regiono šalimis - tai dar vienas būdas skatinti ir plėsti bendradarbiavimą tarptautiniu mestu, klimato ir aplinkosaugos klausimais, ypač mm, kalbant apie tvarios plėtros skyrius prekybos susitarimuose. ES sprendžia šios problemos e, priežastis per tvarios paramos e, ir bendradarbiavimo planus ypač su Amazonės baseino e, šalimis ir mūsų bendrų pasirašytų sutarčių ir projektų e, vertė yra 136 milijonai eurų. Reikia, norint išsaugoti aplinką, reikia tinkamai saugoti teritorijas, užtikrinti galimybę šaltinius vietos gyventojams e, iš, išgyventi. Toks integruotas, tvaraus e, vystimo požiūris yra mūsų bendradarbiavimo pamatas. Komisija e, remia TDO konvencijos 169 protokolą dėl vietinių ir autochtoninių gy, m, tautelių ir gyventojų, taip pat dėl žemės ir miškų naudojimo. Galiausiai žmog, pasitelkėme ir žmogaus teisų priemonės, už, siekdami užtikrinti vietos gyventojų ir žmogaus teisų gynėjų teisės. Deja, per dažnai Amazonės e, baseino regione jiems iškyla pavojos. Esu pasirengęs dirbti su jumis, bendradarbiauti su jumis šiais svarbiais klausimais. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Visų pirma, Europos liaudės partijos vardu, ponia Maginės, prašom. President. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų pasišventimą, ryštą dėl ateities. Jau yra vykusios diskusijos šio klausimu praeitą vasarą. Mes matėme, kaip Amazonė degė ir nežiūrint mūsų gražių žodžių ir susirūpinimo niekas nepasikeitė. Todėl šiandien vėl grįžome ir kalbame apie žemės grobimą ir miškų naikinimą. Mes negalime e, nematyti tokių dalykų. Tikrai neramina mus, kad e, žemės ūkis, kalnakasyba, že, miško kirtimas naikina miškus Amazonėje ir yra daugiau miškų naikinama ir perinama žemė į privačias rankas, apie 60 milijonų hektarų uh, Tokie yra plotai. Mes dirbame e, dėl naujojo klimato įstatymo čia ir dėl neutralos poveikio aplinkai 2050 metų. Mes norime plačių užmojų, mes norime vadovauti pasaulio pastangoms. COVID-19 sumažino e, šiais metais CO2 išmetimus 7 procentais, tačiau Brazilijoje tai išmetimai išaugo 10 procentų, daugiausiai dėl miškų naikinimo. E, Merkosur ir es susitarimo ratifikavimas yra darbo atverkiai vis dar mūsų labai neramina, kad Europos rinkos bus atvertos jautienai ir sojai ir tai daro labai neigiamą poveikį, tai yra miškai naikinami ir šis susitarimas dar labiau paskatins Braziliją tą daryti ir tikrai įsipareigojimai neįtikina mūsų. Mes irgi prisidame prie problemų kūrimo ir dėl to, kad gyvulinkysėje reikia augalinių, um, baltyminių pašų, pašarų, dar labiau prisideda prie miškų naikinimo masu eurozonėje ir mūsų taikomos taisyklės iš tikrųjų neleidžia mums sukontroliuoti, kas vis tik tai atkeliauja į Europą. Ir aš labai tikiuosi, kad bus ES strategija dėl bloginės įvairovės sėkminga ir kad bus priekybos politika, kuri dabar pradėta, kad jis įsigilins į mūsų visą tiekimo grandinę, kuri labai sudėtinga ir yra didžiulė prieštara tarp žemės ūkio, klimato, aplinkosauginės politikos. Ir mes iš tikrųjų turime tą spręsti jau dabar, komisarė. Ačiū. Pane Van Brent, toliau socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Džiaugiuosi jūsų įžango žodžiu ir tikrai nebejoju šios komisijos ketinimais kovoti su klimato kaita ir miškų naikinimu kartu. Tačiau jeigu norime mes pasiekti savo tikslų, mes žinome, kokie yra, tai Amazonė yra raktas uh, raktas toje kovoje. Tai yra didžiausia CO2 sukaupimo vieta planetoje, absorbavimo vieta planetoje. Ir jeigu nesimsim ryštingų veiksmų dabar, iki 2020 metų, Amazonė gali tapti CO2 išlakų e, gamintoje, pagaminti jų daugiau, išmesti į aplinką, nei jų sugerti. Taigi mes turime imtis ryštingų veiksmų jau dabar. E, čia tikrai ta kova nėra beviltiška. Praeitais metais mes jau kalbėjome apie um, gaisrus Amazonėje. Ir noriu pasakyti, kad nuo to momento situacija kiekvieną mėnesį blogėja. O gaisrų sezonas dar net neprasidėjo. 80 procentų miškų naikinimo, kaip jau buvo minėta, yra siejama su žemės ūkiu ir su vartojimu Europoje. Taigi mums tenka uždavinys, čia irgi atsakomybė. Kolegos, turime būti itin budrus. Balsenaro vyriausybė naudojasi COVID-19 krize, kad toliau prastumtų aplinkosauginės politikos dereguliavimo planus. Ir mes žinome, kad vyriausybė užblokavo 30 procentų e, nacionalinio klimato biudžeto. Mes žinome, kad Bolsonaro administracija uh, kontroliuoja e, e, realiai neteisėtą miškų kirtimą, medienos kirtimą. E, ir šiandien COVID-19 krizė prisidengiama, kad žemės grobimas galėtų toliau vykti nevaldomai. Tai nepriimtina. Lygiai prieš metus Europos komisija pasirašė susitarimą su Merkosūro valstybėmis dėl laisvos priekybos. Taip pat buvo uh, ir įtrauktas taip vadinamas privalomasis uh, tvaraus vystimosi skyrius. Ir tas skyrius turi numatyti saugiklius, kad Amazonija būtų išsaugota. Tačiau ar mes galime tikėti toliau metams praėjus po to pasirašymo, kai matome, kad situacija vis blogėja ir blogėja. Taigi, šis parlamentas turi reikalauti, kad būtų realūs saugikliai, kurie užkirstų kelią miškų naikinimui Amazonija. Tai bus, uh, aišku, raktas gal tol, toliau kalbant apie e, šį laisvos priekybos sutarimą. Kolegos, turiu pasakyti, laisva priekyba negali būti įmanoma be e, veiksmų kovai su klimato ka, ko, e, kaita. Jeigu kažkas nori būti mūsų partneriais, jie turi kovoti su klimato kaita. Mums, socialdemokratams, tai yra esmė, galvojant apie ateitį, galvojant apie ateities politiką. Aš noriu absoliučiai aiškiai išsakyti tokią poziciją. Ačiū. Ačiū. Toliau Laskanės iš Renių frakcijos. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Amazonės baseinai iškilo grėsmė. Gr, e, vyksta žemės grobimas, e, žemė ver, e, panaudojama ūkininkavimo tikslams. Ir, e, kas atsakingi už tą miškų naikinimą. Bet Kaip galėtume pasipriešinti šiai situacijai, kuri kelia grėsmę klimatoj, e, įvairovės, bioįvairovės išsaugomį bei Amazonės baseino vietos gyventojų išlikimui ir jų teisėms? E, vyksta neokolonialistinės tendencijos. Ar galbūt reikėtų imtis strategijos, kuri būtų paremta ištekliais, įsipareigojimais ir sutartimis. Jeigu to nedarysime, juk ta e, padėtis ten daro poveikį visa, klimatui padėčiai visame pasaulyje. Mums reikia sąjungininkų, saistančių susitarimų. Parlamentas e, labai aiškiai vertina, išsakė vertinimą to regiono politikų, kurių veiksmai e, eina priešingą kryptimį, nei mes tikėtumėmės. E, e, E, prisiminkime Paryžiaus susitarimą, kai kurios šalis yra jį pasirašę. Taip pat norėčiau priminti, kad kai kurios to regiono šalis išgyvena didžiulius ekonominius ir socialinius sunkumus. Turime paremti vietos gyventojus ir turime, e, kalbant, kalbame apie šalis, tačiau tos šalis tas šalis atstovauja vyriausybės jų ir problemos dėja išlieka. E, turime siekti bendrų tikslų. Ir įtakingiausia, stipriausia įmonė, kurią turime savo rankose, tai prekybos ir asociacijos sutartys. Jas galime išnaudoti. Pavyzdžiui, ES sutartis su Merkosur šalimis, kuriam, kurioje yra e, skyrius apie tvarę plėtrą, aplinkosaugą, prievolę laikytis Paryžiaus susitarimo nuostatų ir jį gyvendinti. Mėly kolegos, e, demagogija, ideologija yra vienas dalykas kaip sustabdyti gaisrus, e, neteisėtą miškų e, nikimą, žemės grobimą per bendradarbiavimą reikalingus išteklius ir e, saistančias sutartis. Ačiū. Toliau Aurely Benjų. Įda frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, miškų naikinimas Amazonėje e, muša visus rekordus ir ne, visi tai mato ir reaguoja. Ir miškų naikinimas labiausiai paliečia tropinius miškus, e, tiek žmogaus, tiek gamtos sukeliamas. Ir kai dabar jūsų komisija svarsto tą klausimą, mes matome Europoje, kad žemės ūkio paskirties žemė mažė. Prancūzijoje dabar tik tai 54 procentai teritorijos yra skirta žemės ūkiu, tuo tarpu, kai dirbtinių e, dangų plo, užimamas plotas šiandien sudaro bent 10 procentų mūsų teritorijos ir tai yra viskas dėl žemės ūkio modelio. Ir iš tikrųjų, kuomet mes kritikuojame Braziliją, mes nepamirškime ir savo atsakomybės, nes būtent tai, ką mes importuojame į Europą, skatina miškų naikinimą. Europa yra tas žemynas, kuris daugiausia inform, importuoja e, produktų, kurie sukelia miškų naikinimą. Tai yra ir soja, ir palmių aliejus, ir ir kakava, ir kaučiukas. Ir aišku, visa tai yra dėl žemės ūkio globalizacijos. Soja jau 20 metų yra pagrindinis miškų naikinimo, e, pagrindinė miškų naikinimo priežastis. 70-90 procentų sojos produkcijos pasaulyje yra gaminama būtent e, gyvuliams aug, šerti, auginti. Ir tai yra dėl to, kad, tai yra, kad šiuo metu remiamasi intensyvę žemdirbystę, tokiu pramoniniu žemės ūkio ir maisto tiekimo modeliu. Kaip galime paaiškinti, kad mes nerimaujame dėl miškų naikinimo Brazilijoje, kai tuo tarpu yra pasirašoma Merkosūro sutartis, kuris skatina tokią praktiką. Aš džiaugiuosi, kad Niderlandų parlamentas atmetė e, šią sutartį ir aš jau noriu Jums priminti, kad ES nori importuoti iš Pietų Amerikos daugiau kaip 300 tūkstančių tonų mėsos sumažintais e, mokesčiais, tarif, mutinės tarifais. E, tuo tarpu, ką, ką mes darome dėl europiečių gamintojų. Kaip jūs įsivaizduojate iš tikrųjų, kai yra pasirašome tokia laisvos priekybos sutartis, kuris skatina miškų naikinimą, kaip galima leisti tokią situaciją? Reikia nu, sustabdyti tas laisvos priekybos sutartis, kurias yra sustariusi Europos Sąjunga, kurios yra tokio tipo. Reikia ginti tokį žemės ūkio e, modelis, kuris būtų nukreiptas į vietinę gamybą, į e, kaiminį ūkį ir iš tikrųjų stabdykime tokią liberalizaciją piktinančią ir pereikime prie etiško modelio. Labai dėkuoju, toliau kalbės ponia Kavacinė. Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, da, da, komisijos nariai, dėkuoju Jums. Pirmiausia, norėčiau išreikšti solidarumą su da, Amazonijos žmonėmis, ypač Brazilijos gyventojais, kurie šiuo metu tikrai labai kenčia nuo COVID-19 krizės ir praranda daug artimųjų ir mylimų žmonių. Ir kaip taip gali būti, kad tokiamis sąlygomis ministras gali skelbti, kad reikia atsisakyti aplinkosaugos, tam tikrų aplinkosaugos normų, da, pasinaudodamas tuo, kad žmonėms dabar rūpi kiti dalykai. Amazonijos miškų nykimo mastas nuolat didėja ir taip yra pirmiausia dėl vyriausybės priimamų sprendimų. Kontrolės agentūros yra naikinamos, baudos nebeskiriamos ir Bolsonaro administracija nori įteisinti žemės grobstimą. Yra jau parengtas toks įstatymas ir kongresas gali jį patvirtinti bet, ku, bet kuriuo metu. Aš norėčiau paraginti de, de Brazilijos vyriausybę taikyti kitokią politiką. Reikia sustabdyti žemės grobstimą. Ir mes be abejo Europoje galime suvaidinti čia svarbu vaidmenį. Junktinės karalystės didieji priekybos e, tinklai e, pagrasino, e, kad jie nebepirks mėsos, kuri išauginama išnaukintose miškų plotuose Amazonijoje. Vokietijoje 350 tūkstančių žmonių per vieną savaitę pasirašė deklaraciją, kurio reikalaujama to paties. Ir aš manau, kad mūsų rengiamas susitarimas yra visiškai nepriimtinas. Jis yra gal reikalingas, bet tokio, su šia vyriausybė vargu ar mes galėsime susitarti dėl tinkamo susitarimo. Uh,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 1, 2, 3, proba 4, 5, 6, proba 5, 6. Ok, good. 1, 2, 3, 4, 5, ar girdite? Gone. Thank you, uh, Madam Chair. I will start from the beginning. Jūs galite tęsti. Dėkuoju, pirmininkė. Tuomet aš pradėsiu nuo pradžios. Taigi, dar kartą, mėlyje kolegos, aš manau, kad ši diskusija vyksta tikrai netinkamu metu. Uh, Europos žemyną krečia šiuo metu daugybė įvairiausių protestų, žmonės prarado savo darbą, e, žmonės piktinasi dėl įvairiausių kitų e, žmonėms aktualių problemų. Tačiau mes Europos parlamente dabar kalbame apie Amazonės e, upės baseino problemas. Amazonija juk nėra ES teritoriją ir mes ten neleidžiame mokesčių mokėtojų pinigų. Gal dar galėtume aptarti ir Ramarse vandens, pavyzdžiui. Jūs kalbate apie tai, kad reikia aiškiai de, uh, uh, išreikšti savo mintis, bet pagalvokime apie orą, pavyzdžiui. Uh, Taip, mums rei, norime visi kvepuoti švariu oru, bet pažiūrėkite, kiek sunkvežimių važinėja mūsų da, keliais. Aš manau, kad mes galėtume apie tai gal pagalvoti. Ir mes dabar norime pamokslauti ir uh, nurodinėti kitiems žemynams, kaip jie turėtų tvarkyti su savo aplinka. Aš manau, kad jeigu mes visiškai nieko nedarome dėl oro taršos, tuomet neturėtume iš tikrųjų ir mokyti kitų, kaip jie turėtų tvarkytis su savo miškais. Ir apskritai panašu, kad šiandien yra madinga kalbėti apie kažkokią baltaodžių istorinę kaltę. Kolegos, jeigu mes ir toliau nuolat da, e, lenksime galvą, e, nu, leisime kitiems mus žeminti. Ir jei jums atrodo, kad taip jūs galėsite kažkaip uh, da, a, uh, a, uh, užsitikrinti žmonių paramą, jūs klystate. Prisiminkite da, raudonąją vėliavą. Prisiminkite bolševikų da, Rusiją, prisiminkite mano šalies istoriją. Nepamirškite, tos patirties. Jūs tikrai tokiais savo veiksmais negausite daugiau balsų, jūs tik tai paskatinsite didesnį barbariškumą. Jeigu norite atsiprašinėti dėl kažko, tai prašome, gerai, galite tą daryti, bet nereikia tikėtis, kad mes atsiprašinėsime dėl kažko, dėl ko nesame kalti. Bulgarai tikrai neprisidėjo prie tos baisios istorijos ir mes e, tikrai e, neketiname dabar atsiprašinėti. Mes, bulgarai, e, stovime tvirtai ant žemės, esame pasiruošę ginti savo e, tėvynę, savo kultūrą ir savo namus. O jums aš linkiu sėkmės, bandant išsaugoti Amazonijos miškus. Iš tikrųjų, ši, e, ši diskusija yra tiesiog epinio masto. Ir uh, Jei kada nors norėsite, pažiūrėjau, pakalbėti apie tai, kur galima būtų rasti šiandien nauj, naujus Don Quixotus, kuris galėtų kovoti su malūnais, tai kreipkitės, aš gal jums ir sugalvosiu ką nors. Dėkoju. Toliau kalbės Anė Hazekamp, prašome. Dank u wel, voorzitter. De wereld. Ačiū pirmininkė, netaip seniai pasaulis matė, kaip um, dega Amazonės miškai, o dėl koronos krizės panašu visą tai tarsi uh, nukeliavo kažkur tai toli išnyko iš ekranų, visgi ta krizė tropiniuose miškuose tęsiasi, o Amazonės tropiniai miškai yra labai svarbus mūsų klimatui, mūsų biologiniai vairoviai. Ir ES visgi prisideda prie to, kad miškai Amazonija yra naikinami tokiu tempu. Mes <laughs> norime prisipildyti savo automobilių e, degalų bakus, norime e, pigiai pavalgyti, nusipirkti pigios mėsos ir reikia suprasti, kad kiekvienais metais Europa importuoja pusantro milijono tonų sojos, 140 tūkstančių e, jautė, e, e, tonų jautienos iš Brazilijos. Ir ta, tie kiekiai dar labiau išauks po Merkosūro sutarties. Mes turime sustabdyti tokius procesus komisarė. Iš tikrųjų, jūsų biologinės įvairovės strategija bus sėkminga tik tuo metu, jeigu ir jūsų kolegos atsakingi už žemės ūkį ir priekybą žengs tą pačią kryptimį. Jeigu sakome taip, taus, klimatą tausojančiai um, politikai, biologinės įvairovės išsaugojimui ir tvariam uh, maisto, jeigu sakome taip, tvariam maisto gaminimui, tai turime pasakyti ne Merkosuriui panašiam sutartim, sojos importui ir milijardų subsidijų dalinimui, kenkiančiam uh, klimatui. Iš tikrųjų, tokiu būdu mes mažiau galėsime valgyti mėsos ir prisidėsime ir prie gyvūnų gerovės, ir prie miškų išsaugojimo, prie uh, kovos su klimato kaita. Ir aš norėčiau taip pat paraginti visus balsuoti už pasiūlymą, kurį pateikė specialus tyrimo komitetas dėl gyvūnų vežimo uh, ir gyvūnų gerovės. Ačiū. És um, a következő hozzászóló független kép... Dėkoju, toliau. Kalbės Leonora Evi, prašome. Dėkoju, panė pirmininkė. Da... Nevyriausybinės organizacijos Animal Quality tyrimas parodė, kad miškų nikimas yra susijęs su intensyvia gyvulininkystė. Ir e, taip pat jis parodė, kad uh, Iškirstas pastaruoju metu 6000 km2 tauro miškų plotas ir tai, yra, tai reiškia, kad kiekvieną valandą išnyksta plotas prilikstantis 60 procentų, 60 futbolo aikštelių. Europos piliečiai prisideda prie uh, labai svarbių e, e, žemės ekosistemų naikinimo, net to nežinodami, todėl kad mes importuojame da, da, tą mėsą. Ir panašu, kad dabar komisija siūlo pasiūlymą da, užkirst, užtikrinti, kad mūsų rinkoje nebūtų prekių, kurios e, da, prisideda prie a, miškų nikimo. Tačiau kartu vyksta dėrybos dėl a, susitarimo su Merkosur šalimis, visiškai pamirštant apie tai, kad mes privalome užtikrinti, kad mūsų sutartys neprisidėtų prie, neturėtų neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių padarinių ir neprisidėtų prie E, žmogus teisų pažeidimo. Taigi, kaip komisija ketina atsižvelgti į mūsų prisimtus įsipareigojimus, išsaugoti ekosistemas ir užtikrinti, kad nebūtų naikinami miškai, pasirašant prekybos susitarimus. Dėkoju. Toliau kalbės EPP atstovas ponas Jarubas. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, Amazonijos miškų nykimas Yra klausimas, apie kurį dažnai kalbame šioje salėje, kalbėjome apie tai rugsėjo mėnesį, kalbėjome apie tai ir tuomet, kai vyko diskusija apie Amazonijos miškų gaisrus, ne kartą jau aptarėme Amazonijos miškų svarbą, nes tai yra planetos plaučiai ir taip toliau. Ir šiuo metu deramasi su Merkosur šalimis dėl prekybos susitarimo ir mes tikimės, kad tai suteiks mums e, galimybę užtik paraginti tas šalis laikytis Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų ir nutraukti e, miškų nykimą. Komisarė, jūs tikrai visiškai teisingai pasakėte, kad uh, mūsų siekis užtikrinti, kad miškai nebūtų naikinami atitinka mūsų žaliojo susitarimo įsipareigojimus. Tačiau tam, kad Europa galėtų konkuruoti su kitomis šalimis, mes turime užtikrinti, kad galime daryti poveikį mūsų prekybos partneriams. Todėl labai svarbu per prekybos susitarimų dėrybas užtikrinti, kad būtų apie tai kalbama. Be to, da, anglės dvideginio koregavimo mokestis galėtų būti labai naudingas. Taip, turime galvoti apie maisto saugos ir gyvūnų apsaugos standartus, kurie turi būti įtvirtinti mūsų susitarimuose, kurie pasirašome su da, da, trečiosiomis šalimis. Tie standartai negali būti taikomi tik tai Lenkijos ar kitų šalių ūkininkams. Reikia galvoti apie sąžiningą konkurenciją, ypač žemės ūkio srityje. Ir be abejo negalime leisti, kad kad e, mūsų rinkoje būtų nesaugių maisto produktų, kurie keltų grėsmę mūsų sveikatai. Dėkoju. Toliau kalbės Luena. Gerbiamas komisijos nariai, ponia pirmkė, gerbėjai kolegos, Amazonijos regiono šiaurėje gyvena etatuno etata čia buvių bendruomenė. Ir teoriškai tai yra saugomos gentis. Tačiau mes žinome, kad, kad kalnakasiai ir miškų kirtėjai vis dažniau gviešiasi šių ginčių gyvenamų teritorijų. Bolsonaro vyriausybė parengė įstatymą, kuris, sus, e, kuris susilpnins aplinkosaugos kontrolės agentūrą. Ir dėl to miškų nykimas vyks dar sparčiau ateityje. Reikia suprasti, kad ši problema nėra vien Brazilijos problema. Europa taip pat yra atsakinga už tai, kas vyksta Amazonijos miškuose, todėl kad mūsų vartojimas, tai yra tos prekės, kurias suvartojame ES, prisideda prie 10 procentų nykstančių miškų. Tai yra įvairūs produktai, kuriuos mes vartojame ir sojos gaminiai, ir kaučiukas, ir kakavo. Ir žmonės Europoje iš tikrųjų. Da, gauna naudą iš, tų, e, iš to neteisėto miškų kirtimo. Ir aš manau, kad mes ne, neturėtume importuoti o, e, tų o, e, produktų, kurie yra pagaminti taikai, naudojant netinkamus metodus. Mes turime užtikrinti, kad mūsų įmonės neprisidėtų prie Amazonijos miškų ir biologinės įvairovės nykimo kad neprisidėtų prie žmogaus teisų pažeidimo. Ir į tą tą žmonės turėtų būti apsaugoti. Ir mes galime tai padaryti, jei neimportuosime da, jų žemės jau, uh, užaugintų produktų. Akivaizdu, kad mums reikia teisinio aiškumo ir mes turime apsaugoti čia buvių bendruomenės uh, nuo neteisėtos ekonominės veiklos. Be to turime užtikrinti, kad kad visi kaltieji būtų patraukti atsakomybėn. Mes galime apsaugoti Brazilijos gyventojus, e, spręsdami ką pirksime mūsų e, parduotuvėse. Ir turime užtikrinti, kad e, e, visi mūsų rinkoje esantis gaminiai būtų gaminami neprisidedant prie žmogaus teisų pažeidimų. Dėkuoju. Toliau ponas Stefanuta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kuo skiriasi geri uh, vadovai nuo prastų? nu, e, tuo, kaip supranta, kada e, ir kokie yra visų visuomenės grupių interesai. Ir taip e, labai dažnai tie vadovai, kurie da, mėgsta visokiausias sąmokslo teorijas, reaguoja labai emocingai ir neapgalvotai. Ir Bolsonaro elgesi būtent taip. Bolsonaro šiuo metu da, rūpinasi tik tai Brazilijos verslininkų interesais. Tik tai jam rūpi. Ir jam visiškai nerūpi e, Amazonijos ir kitų pasaulio šalių piliečių e, interesai. Iš tikrųjų, Brazilijoje susidarė katastrofiška padėtis. Ir e, panašu, kad tai, kas vyksta Brazilijoje, pablogins padėtį visame žemynė. Ir e, Bolsonaro visiškai nerūpi aplinkos apsauga. Kaip tik dabar yra parengtas naujas įstatymo projektas, kuris dar labiau paskatins e, čia buvę žemių grobstimą. Amazonijoje de, de, miškų nikimas vyksta didžiuliais e, mastais. Aš kalbu Aš kalbu tik dvi minutės ir per tas dvi minutės išnyko šešių hektarų miškų plotas Amazonijoje. Ir mes iš tikrųjų prisidedame prie visų šių problemų. Ir aš manau, kad mes turime kalbėti apie šias problemas ir turime ieškoti sprendimo, tol kol dar nėra per vėlu. Dėkoju, toliau ponas Kampo Menozai. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip ir visi kiti kolegos. Aš šiandien sugrįšiu savo da, miestą. Ten bendrausiu su verslininkais, darbuotojais, merais Ir e, kai kas iš jums pasiteiraus, Marko, apie ką kalbėjote vakar e, Bruselėje? Gal kalbėjote apie tai, kaip galima būtų padėti mūsų verslininkams, kurie kenčia nuo krizės? Ne, turėsiu jiems pasakyti ne, kad e, penktadienio rytas buvo paskirtas tam, kad mes pakalbėtume apie Amazonijos miškus. Ir da, aš sakysiu, taip, kalbėjome apie Bolsonaro uh, Ir iš tikrųjų mūsų parlamentas labai daug laiko skiria tam, kad pakritikuotų konservatorių vadovus visame pasaulyje. Žinome, kad taip pat labai mėgstama kritikuoti ir Trumpą. Ta, taip pat kartais gal ir labiau pat, pateisinamai kalbama, pažiūrėjau, apie Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Lenkijos ir Vengrijos vadovų veiksmus. Ir ta Brazilijos vadovams šiuo metu yra nelengva. Tačiau neokolonistinis požiūris panašu, kad vis tai dar yra gajus. Kaip mes e, galvojame, mes europiečiai galvojame. Mes kritikuojame toliau de, de Pietų Amerikos de šalis. Ir e, deramasi dabar dėl priekybos susitarimo su Merkosur šalimis. Uh, Ir ta, tas susitarimas niekuomet neišvis dienos šviesos, todėl kad ta, ta, pietų amerikiečiai to ko ne, nenorės. Tačiau ponas Hoganas mums sako, ne, ne, viską spręsime, jokių problemų čia nebus. Ir aš čia kalbu kaip koks blogietis. Bet aš manau, kad taip kaip mes elgiamės tikrai yra netinkama ir tai yra, ne, nėra naudinga mūsų piliečiams. Dėkoju, toliau kalbės ponia Brikmon, žaliųjų frakcijos vardu. Kasdieną kalbame apie klimato kaitą. 2020-aisiais pasiektą re, liūdnų rekordų, kalbame apie vietos gyventojų teisės, apie būtinybę išsaugoti jų teritorijas. Yra tokia blogas padėtis, kad e, Britanijos vienas svarbiausių e, tiekimo e, įmonių ragina boikotuoti Brazilijos prekes. Komisija nekreipia dėmesio į Merkosiūro e, sutarties, ne, neįvertino sutarties būsimo poveikio ir jį sudarė. Jeigu nujoji komisija, nuesis komisijos narys pakartojo, kad klimato kaita kovos su klimato kaita tikslai yra svarbiausi, vis dėlto aš nematau jokių žaliosios diplomatijos ženklų. E, ši užduotis priskirtina jūsų portfeliui. Žaliojo virsmo susitarimo tikslai reiškia ir tai, kad komisija turėtų pasmerkti ir pareikalauti Braziliją e, atšaukti galiočius įstatymus ir pareikalauti, kad įmonės veikiančios šioje srityje auktųsi atsakingai, e, užtikrintų klimato apsaugą ir galiausiai reikia pripažinti reikėtų pripažinti, kad Merkosūro sutartis nepadeda siekti kai kurių tikslų, apie kuriuos kalbame. Toliau žodis ponui Lundgren, EKR frakcijos vardu. Ačiū už man sutiktą žodį. 2019 gegužės mėnesį 739 E, atogražų miškų hektarai dingo. Tai prilyksta dviem futbolo aikštynam. Tai vyksta kas minutę. Ir tai vyksta. Tai galime stebėti, nes uh, e, čia e, informaciją mums teikia satelitai, palidovai. 30 procentų išaugo miškų naikinimas siekiant e, e, išvalyti žemę e, ir panaudoti ją ūkininkavimo tikslams. Iš tikrųjų, miškai nyksta labai sparčiai. 2000, per pirmuosius keturis 2010 e, mėnesius 55 procentais išaugo e, daugiau, 55 procentais daugiau sunaikinta miškų nei ankstesniais metais. E, sunaikinti 1200 kvadratinių kilometrų miškų, dviejų su pusės Goteborgo, Švedijos Goteborgo salos dydžių ir visą tą informaciją e, turime, bet atšvelgiant į tai, kad šie aspektai, šie kriterijai pradėti vertinti nuo 2015 metų. Žemė reikalinga tam, kad būtų galima pagaminti daugiau alyvpalmių aliejaus, kurį mes naudojame čia ES ir tai taip pat prisideda prie miškų naikinimo. Ar mes kalbame apie e, ekologišką kurą mūsų automobiliams. Jeigu taip, tai reiškia, kad mums reikės dar daugiau alyvpalmių aliejaus ir kad Amazonės baseine bus dar daugiau miškų kertama. Kartojame apie, kalbame vis apie biokūrą, apie tai, kad biokūras galėtų būti pritaikytas ir lėktuvams, lė, pagaminamas iš ekologiškų šaltinių. Tai reiškia, kad iš gamtinių šaltinių, tai reiškia, kad tai dar labiau prisidės prie miškų naikinimo. Panašu, kad žmonės nesupranta, kokie sprendimai priimami. Mes labai didžiuojamės tuo, kad e, gatvėm, Švedijoje su gatvėmis važinėja e, transportas, e, kuris degina ekologišką, aplinkai draugišką kūrą. Tačiau taip visiškai nėra. Tas to kūro gamyba prisideda prie miškų naikinimo Amazonėje. Ir nors mes švedai didžiuojamės savo uh, aplink, aplinkai draugiškų viešuoju transportu, tuo, tuo pat metu kertami miškai Amazonės baseinė ir vietos autochtoniniai gyventojai susiduria su, didžia, su didžiuliais pavojais. Tai pražutinga. Tai, kad mums reikia, nes mums reikia vis daugiau alyvpalmių aliejaus, uh, E, biokūrui, tai sunaikins Amazonės baseino atrodo žumiškus, tai yra planetos plaučiai, plaučiai negalime leisti, kad tai toliau vyktų. Pirmininkė Marisa Matijas, GUE frakcijos vardu. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Amazonės baseinė situacija yra beprecedentė. E, naikinami vietos gyventojai, kad būtų galima užimti jų žemės. Be to, e, vietinės tautelės yra visiškai paliktos likimo va valioje, kovo, kovodami su COVID-19 pandemija. Šalies prezidentas Šair Bolsonaro vykdo nusikalstamą veiklą. Kalbame apie valstybę, kurios vadovas eina prieš savo žmonės, prieš, vietinius, prieš vietinės tautelės ypač. Uh, Pone komisijos nary, e, turime kalbėti apie žmogaus teisų užtikrinimą ir Amazonės regione, bet manau, kad taip pat reikėtų atšaukti Merkosūro prekybos susitarimą. Jūs sakėte, kad tas susitarimas yra priemonė užtikrinti, kad būtų gerbiamos manėtos teisės, bet būkime nuoširdų, sąžiningi. Jau kurį laiką įgaliuotas sutartis ir joks spaudimas nėra daromas. Uh, Brazilijoje vyksta priešingai, daroma, daro tai, ką nori tie, kas nori. Ir vis daugiau Amazonės baseino miškų sunaikinama. Aš prašau, kreipiuosi į komisiją. Kaip kaip ginami vietini, vietos gyventojai, kaip užtikrinti tų pa, planetos plaučių išsaugojimą. Mes turime būti su žmonėmis, o ne su pasaulio stambiosiomis įmonėmis. Ačiū, sako pirmininkė, toliau žodis poniai Spirakė, PP frakcijos vardu. Gerbiamas komisijos nary, kolegos, Amazonės miškų naikinimo vaizdai. E, persekio, turėtų persekioti mus. Galbūt nematome dabar jų ekranuose, bet mes turėtume juos matyti. Brazilijos vyriausybė įstatymais skatina žemės grobimą. E, Tikslas šios veiklos - auginti daugiau sojų, pagaminti daugiau jautienos ir e, panaudoti miškus kaučiuko gamybai. E, jeigu jie pagamins didelius kiekius šio žaliavos, tai reikš, kad e, jie užims atitinkamą rinkos dalį. Mes ES turime vidaus rinką ir turėtume išnaudoti savo svorį, kad atsirastų kelias sprendimui. Turime praktiškai reikalauti, kad būtų gyvendinti reikalavimai ir įrašyti Merkosūro susitarime. Mums reikia Merkosūro susitarimo, tačiau privalu ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tai nuostatas. Ir